numato tokią galimybę, būtent prašymą ginti neliečiamybę. Dabar pereikime prie kito punkto. Atsižvelgiant į ketvirtą taisyklę, pirmąjį ir ketvirtą punktus, parlamentas atsižvelgia į į tai. Trečiosios taisyklės antruoju punktu remiantis ponia Monika Kleve, Prendegast ir e, Samproterho e, taps naujaisiais Europos parlamento nariais ir iki, tai, iki, iki to laiko bus tikrinami jų įgaliojimai, taip pat jie turės pasirašyti raštišką deklaraciją dėl e, interesų galimo konflikto ir taip toliau. Slovenijos kompetitingos institucijos mane informavo, kad ponas Zorantalė keičia ponę Moice Kleve nuo 2011 balandžio 13-osios. Airijos institucijos man pranešė, kad pona Alan Kelly keis ponas Filas Brendegast nuo e, šių metų balandžio 13-osios Suomijos institucijos informavo, kad Demosoini buvo išrinktas į Suomijos parlamentą ir jo narys Europos parlamente nustos galioti 2011 balandžio 26, pona Coini nuo balandžio 26-osios keis pona Sampo Terho. E, man įdomu, ar naujieji e, parlamento nariai yra šioje salėje, galbūt jie galėtų prisistatyti. Well, next... Ačiū, ponė. Ačiū. Trečiasis kolega. Nematome jo čia. Ačiū. pagal trečiosios taisyklės trečią ir ketvirtą punktus. Teisės reikalų komitetas